Colleghi? Colleghi, possiamo cominciare? Voglio... Mėly kolegos, ar galėtume pradėti? Norėčiau pasakyti, kas dėl įsipareigojimų, dėl įsipareigojimų Italijoje pirmininkas nedalyvauja posėdėje, tačiau jis bus po pietinėme posėdėje. Norėčiau paprašyti jūsų bendradarbiavimo, kad galėtume efektyviai dirbti. Norėčiau priminti, kad šiandien po pietų 17.15 kartu su vystimo komitetu balsuosime dėl kandidatų į Sakarovo, Sakarovo premijai gauti. Šiandien ryte vykdomas yra vertimas į visas bendrijos kalbas, išskyrus danų ir mal, maltiečių kalbą. Pagal 147 straipsnį 146 straipsniui taikant išimti, jeigu nėra pakankamai vertėjų iš oficialiųjų kalbų, tai yra taikomos šios išimtis. Taigi šiuo atveju Danų ir Maltiečių kalbai. Taip nutiko. Dabar dėl praėjusio posėdžio protokolo, ar nėra prieštaravimų, tai tada atrodo jis yra patvirtinamas. Nieko negaliu pridėti prie, prie pirmininko pasisakymų prie šio punkto. Taigi dabar iš karto pereikime prie balsavimo. E, trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išornės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašai. Tai yra elektroninis balsavimas. balsavimas taigi Noriu priminti, kad ponia Sara Lutford yra pranešė šiuo klausimu. Taip pat išklausysime ponios Tanios Važo. Išnagrinėjome nuomonės projektą, pakeitimus. Nuomonės projektas buvo patvirtintas. Pakeitimų pateikimo data galutinė buvo spalio pirmoji diena, vidudienis. Turime dabar pakeitimų sąrašą, galime dėl jų pasisakyti. Poniai Lutford, trumpai suteiksiu žodį. Prašom, ponė. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, ponė pirmininkė, kad labai gera diskusija mūsų komiteto, komitete vyko praėjusią savaitę. Tai buvo išreikšta ne tik tai aiški nustatytųjų tiksloj parama, tai yra užtikrinti, kad įvedama su vakarų Balkanų valstybėmis bevisis kelionėms režimas. Aišku, atsižvelgiant į atitinkamas sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti stabilumą ir saugumą ir kad visos vakarų Balkano šalis tenkina nustatytus joms kriterijus. Taigi toks buvo tikslas. Tačiau kita vertus mes taip pat manome, kad daugumos išreikšta parama, mano galva, ir iš esmės atitinka uh, ponios Fajon nuomonę, kuri yra pagrindinė Libe komiteto pranešėja dėl šio pasiūlyto teisės akto. O dabar pirmiausia noriu pasakyti, jog mūsų įsitikinimu visos penkios vakarų Balkanų valstybės kurios dalyvauja stabilizavimo ir asociacijos procese ir kurios tenka į salonikų išvadas, turėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Ir tai atspindi mano pasiūlytas 17 pakeitimas, kuris yra itin svarbus ir kuris sako, kad Bosnė Hercegovina ir taip pat Albanija reikia įtraukti į pasiūlyto reglamento taikymo sritį. Nebejotinai, tam, kad tai būtų padaryta, reikalinga, kad komisija įvertintų šių dviejų šalių pažangą tenkinant kriterijus tam, kad joms būtų panaikintas vizų režimas, nes kaip aš suprantu, jos iki šiol dar neįgyvendino tų kriterijų. Nebijotinai kitais metais dėl to komisija turės pateikti oficialų pasiūlymą. Dėl Kosovo. Šiuo atveju pagrindinis yra mano pasiūlytas septintas pakeitimas, kuriame iš esmės sakoma, jog būtina pradėti su Kosovu dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo ir kad būtų parengta iš komisijos pusės parengtos kelio gairės Kosovui. Ir šiuo atveju norėčiau kreiptis į komitetą su prašymu supratimo. Aš žinau, kad pasigirsta susirūpinimo balsų dėl to, kaip mes tai galėtume pasiekti. Taigi mes bandome būti praktiški ir pragmatiški. Kita vertus, gerai suvokiame ir teisinės kliūtis, kurios susijusios su Kosovo statusu ir jo oficialių pripažinimu. Todėl noriu labai paprašyti kolegų kad jie pritartų mano siūlomam septintam pakeitimui. Jeigu to negali, tai nepamiršta tegul, kad yra aštuntas dar pakeitimas irgi susijęs su šiuo reikalu. Tada paremkite aštuntąjį pakeitimą, o mes jau kartu su lybe komitetu bandysime spręsti tas problemas, nes dabartinių diskusijų metu ir dėrybų metu bandama patenkinti e, įvairiausius reikalavimus Ir nebejotinai mums reikia atkreipti dėmesį į Kosovo, kad būtų išvengta nereikalingų šios ryties iškraipimo. Taip pat turiu pasakyti, kad kartu su lybė komitetu dar turėsime parengti galutinės formuluotas dėl Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos. Kaip žinia, buvo nerimaujama dėl pačios teisinės formuluotas, nurodančios, kaip dėrėtų siekti visų liberalizavimo režimo šiuo atveju. Ir priminsiu, kad vėlgi šiuo atveju mes taip pat kalbame apie 17 pakeitimą, nes reikia tikrai sudėti visus taškus ant į ir tai mes padarysime kartu su kolegomis iš Lybe komiteto. Tikiuosi, jog pasisakiau aiškiai. Ačiū toliau, ponia Fajon. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Latford. Aš kaip pranešė Libė komitete noriu padėkoti Jums už gerą bendradarbiavimą. Taigi, Sarai Latford ir ponė Koratsa Bild. Manau, kad pona, ponė Latford parengė, parengė labai gerą nuomonę dėl vizų liberalizavimo režimo. Ir mes toliau bendradarbiausime rengdami kompromisinį tekstą Libė komitete. Kaip pranešė dėl vizų režimo liberalizavimo, norėčiau pabrėžti, kokias svarbus yra jūsų balsavimas. Pirmiausia, noriu pasveikinti vizų režimo panaikinimą Jotkalnyjei, Serbijai ir Makedonijai. Kaip žinote, Makedonija įvykdė kriterijus prieš keletą savaičių. Serbija ir Jotkalnyje pranešė komisijai apie tai, kad jos vykdo nuo praėjusio mėnesio pabaigos ir visi reikalavimai bus pripažinti iš komisijos pusės, jų vykdymas bus pripažintas. Norėčiau kolegoms papasakoti apie savo vizitą Sarajeve. Kaip žinote, Bosnija ir Hercegovina ir Albanija nebuvo įtrauktos į komisijos pasiūlymą Liepos mėnesį. Tai, yra, tai buvo techninis sprendimas, kuris buvo teisingas tuo metu. Deja, kilant pavojų į e, pagilinti etninius nesudarimus regione, apsilankiusi regione. Aš įsitikinau, kad politinė situacija tik tai taptų sudėtingesnė, jeigu nepasiūstume pozityvaus signalo. Nes e, valdžia tikrai pasistumė į priekį vasarą. Europos e, komisijos delegacijos vadovas e, pasveikino valdžią, kad jiems pavyko įvykdyti 90 procentų visų reikalavimų per keletą savaičių, įskaitant priemonės kovoti su korupcija, pinigų plavimu, e, teroristinės veiklos finansavimu. Jie netgi sutarė dėl to, kad būtų keičiamasi duomenėmis tarp policijų pajėgų. Taigi jie visi turi bendrą tikslą. Prieš keletą mėnesių viskas atrodė visiškai kitaip, kai komisija uždegė žalę šviesą, taip sakant, tik tai trims šalims. Ir tada buvo pasigirdę perspėjimų apie tai, kad Bosnija atsiduria labai sudėtingoje situacijoje, jie tarsi taptų, būtų tapę antros klasės piliečiais. Ir jeigu ne, nebūtų paspartinimtas procesas, tai labiausiai paveiktai būti studentai, jauni žmonės, Praėjusį mėnesį Bosnija pradėjo išduoti biometrinius pasus. Irgi metų pabaigos išduos apie 65 tūkstančius tokių pasų. Jie stengiasi pateikti pozityves naujienas savo piliečiams ir aš manau, kad dabar yra pats laikas pasų, pasiūsti tokį pozityvų signalą iš mūsų pusės. Todėl aš savo pranešimo projekte aš tai ir siūlau, ponė Latvard taip pat tai išdėstė. Pirmiausia, siūlome juos laikinai perkelti į baltąjį sąrašą jau dabar, tačiau vizų režimo liberalizavimas bus taikomas tada, kai jie įvykdys visus kriterijus. Ir taip mes neprarastume e, laiko, jeigu mums po to tektų keisti teisės aktus. Dabar norėčiau kreiptis į komisiją, kad jį nusiųstų ekspertų misiją į Bosniją ir Hercegoviną kaip galima greičiau, kad būtų baigtas vertinimas jau kitų metų pradžioje. Taip pat noriu pabrėžti, kad Albanija taip pat pasiekė pažangos, ji vykdo visus kriterijus dėl pasų saugumo ir jau išdavė 155 tūkstančius biometrinių pasų nuo Liepos mėnesio. Jiems dar galbūt trūksta kai ko padaryti dėl migracijos, piliečių teisų klausimais ir panašiai. Dabar Kosovas yra vienintelė Vakarų Balkanų dalis, kuri visiškai nepakliūna į vizų režimo liberalizavimo procesą. Mes bandome ieškoti sprendimo, kuris atspindėtų visų valstybių narių pozicijas. Ir manau, kad turime tokį sprendimą rasti Kosovo žmonėms, turime rasti būdą įtraukti Kosovą į vizų liberalizavimo procesą. Aš esu iš Slovenijos ir noriu pasakyti, kad e, Bosnija Hercegovina yra sudaryta iš įvairių dalelių ir jeigu kažkurias dalis išmesime iš paveikslėlio, tai regione stabilumui kils pavojos. Kalbame apie žmonės, jų pagrindinės teisės keliauti ir noriu baigti papasakodama apie laišką, kurį gavau iš studento Bihače, tai yra netoli Slovenijos sienos. Jis parašė, kad net Slovenija jam atrodo dėl uždarų sienų labai toli. Ir tiems žmonėms labai liūdna matyti, kad jaunimas kaiminėse šalise gali keliauti laisvai, o jie, bus, jie liks politikų įkaitais. Man atrodo, kad dabar galime pasiūsti labai stiprių signalą visiems vakarų Balkanų piliečiams, kad jie taip pat turi teisę laisvai keliauti po ES. Ačiū. Grazie. Abbiamo una lista piuttosto consistente. Dėkuoju. Nemažai kolegų paprašė žodžio. Norėčiau jūsų paprašyti kalbėti trumpai, kad visiems liktų laiko. Pradėsime nuo ponios Pak. Prašom, kolegiam žodis. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Vizų liberalizavimo režimas neturi nieko bendro su plėtra. Iš karto noriu tai pasakyti. Kol dar gyvavo Jugoslavija, visi Jugoslavijos piliečiai galėjo keliauti laisvai, jie nesusidurdavo su tomis problemomis kaip kad šiandien. Taigi reikia atskirti du dalykus įstojimas į ES ir visų režimo netaikymas. Tai yra du skirtingi ir nesusiję dalykai. Komisija ir taryba neturi daryti skirtumo tarp šalių. Jeigu Serbija ir Juotkalnyje netitinka sąlygų dar nustatytų, tai reikia šią šalis traktuoti vienodai kaip ir kitas šalis. Taigi, jeigu jau kalbame apie Serbiją ir Jotkalniją, tai reikia kalbėti apie Albaniją bei Bosniją ir Hercegoviną. Šios šalis taip pat reikalavimų netitiko, tačiau atrodo, kad nuo šių metų birželio mėnesio labai daug pažangos šiose šalise buvo padaryta. Nesikartosiu dėl Bosnijos ir Hercegovinos, bet vis dėlto pasakysiu, kad Albanija yra labai stabili šalis, stabilus režimas šioje šalyje yra, todėl kad po pastarųjų rinkimų vyriausybės situacija yra labai stabili. Jie daro viskas, kas įmanoma, kad būtų įstota į Europos Sąjungą. Jie išdavė 150 tūkstančių biometrinių pasų. Norėčiau paprašyti dabar netaikyti dvigubų standartų. Bosnija ir Albanija turi būti traktuojamos kaip ir trys kitos šalis. Na, Kosovo situacija, kaip žinia, yra šiek tiek specifinė. Manau, kad šiais pakeitimais, kuriuos aš remiu, galima būtų surasti tinkamą pusiausvirą. Nereikia, kad. Nereikia galbūt ir išskirti Kosovo, visi dėl to sutinkame. Labai gaila, tačiau 18 dalyje turime paprašyti komisijos sugrįžti kitais metais prie teisinės procedūros. Ne, mes ne tai turime daryti. Serbijai ir Juotkalnyjai turi būti pasiusta aiški žinia. Reikia taip pat pasakyti kitoms šalims, kai, kad, kad kai jūs atitiksite reikalavimus, jums irgi bus tai taikoma. Aš pasisakau prieš 18, 18 pakeitimą, tikiuosi, kad 17 pakeitimui bus pritarta. Ačiū. Toliau žodis kolegai Vigenin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, nereikėtų iš naujo pradėti diskusijos šiuo klausimu, kaip galima greičiau pradėti balsavimą, nes šiandieną dar daug klausimų reikės išanalizuoti. O dabar kaip socialdemokratų koordinatorius noriu šitą pasakyti. Pirmiausia, noriu padėkoti baronienė Latvart už darbą ir bendradarbiavimą su lybė komitetu, nes tokiu būdu buvo įmanoma labai aiškiai suformuluoti nuomonas ir lybė komiteto, ir mūsų komiteto, ir mes tikrai pritarėme ponos Lutford ir ponios um, Danios Fiona. Uh, požiūriui ir manome, kad turi būti visiškai aiškiai nustatytos sąlygos ir vienodai elgiamasi su visomis šalimis. Nekartosiu viso to, ką sakiau anksčiau, bet noriu porą žodžių pasakyti dėl Kosovo. Šiuo atveju norėtume, kad pozicija būtų labiau labiau detalesnė. Dėl septintos siūlomo ponios Lutford pakeitimo. Jūs prašėte mūsų paramos, bet lygiai taip pat norėtume, kad komiteto nariai paremtų ir penktąjį pakeitimą ir kad būtų pritarta mūsų kompromisiniam pasiūlymui. Aš žinau, kad kai kurie kolegos yra pasiūlę kitų pakeitimų, dėl jų bus balsuojama laisvai, bet tikrai norėčiau prašyti, kad visi pritartumėte penktam siūlomam pakeitimui. Ir galiausiai Manome, kad Bosnija ir Hercegovinai, kaip ir Albanijai, reikėtų suteikti galimybę, ypač atsižvelgiant į tą pažangą, kurios Bosnija ir Hercegovina pasiekė po paskelbtos komisijos pažangos ataskaitos. Vizų liberalizavimo klausimas labiausiai rūpi vakarų Balkano šalių piliečiams ir aš manau nereikėtų laukti, kol komisija pateiks kitą teisėkuros pasiūlymą, o jau dabar įtraukti visas penkias šalis į teigiamą į sąrašą. Ačiū patikslinti norėčiau. Kai suteikiu Jums žodą, prašyčiau ne bandyti spekuliuoti, ką sakys ar gali pasakyti jūsų kolegos. Pasisakykite, prašom, dėl siūlomų pakeitimų turinio, nes kitaip mes grįšime į pradinį tašką ir pradėsime iš naujo visą diskusiją. Toliau žodis ponui Kalė. Really very... Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, ypač dėl to, kad suprantu, kad mes balsuosime netrukus. Kai buvusios Jugoslavijos pilietis galiu patvirtinti, kad prieš 20 metų situacija buvo tokia, kad mums buvo labai lengva nuvykti į Gracą, Zalzburgą, Triestą ar Veneciją ar e, Salonikus. Nebuvo taip lengva tuo metu nuvykti į Budapeštą, Bukareštą ir Sofiją. Taigi, ką aš noriu pasakyti, tai yra tai, kad būsiai Jugoslavijoje žmonės buvo įpratę keliauti į vakarus laisvai. O dabar mes bandome grįžti prie situacijos, kai jaunoji kartą pajustų, kaip buvo prieš 25 metus. Taigi, pritarkime vizų liberalizavimui. Tai buvo labai, labai stiprus politinis signalas šiam regionui. Ir tai bus labai svarbu. Kai dėl Kosovo aš siūlyčiau šiuo metu pamiršti teisinius Kosovo klausimus. Mes tai darome žmonėms, kurie ten gyvena. Tai yra gyvi žmonės, kurie nusipelno turėti viso, vienodas teisės, nepriklausomai nuo to, ar jų valstybė pripažįstama mūsų valstybė narių ar ne. Ačiū. Labai ačiū. Dar kartą, kolegos, kalbėkite apie pakeitimus ir išsakykite savo nuomonę apie juos, ponas Van Balen. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Sarai Latvarto už jos darbą. Aš noriu pasakyti, kad neturime, turime ne tik pasiūsti signalą vakarų Balkanų šalių žmonėms, bet ir 27 ES valstybių narių žmonėms. Tai yra, kad mes turime kovoti su terorizmu, organizuoto nusikalstamumu, nelegalia migracija. Ir aš noriu pabrėžti e, pranešėjos e, žodžius, e, kad visos šalis turi vykdyti nustatytus kriterijus bevizėms kelionėms. Ačiū, toliau ponė Boskolt. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad ponios Latvart ir ponios Fažon pozicija yra protinga nereikėtų daryti skirtumo tarp serbų, kruatų, bosnių. Man atrodo, kad aišku, reikia užtikrinti, kad jie atitiktų kriterijus, tačiau nereikia jų nurašyti iš anksto. Manau, kad mes visi esame prieš pernelyg didelę biurokratinę naštą. Šios šalis turi atitikti kriterijus. Ir viskas. Ačiū. Toliau žodis Košnan. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau visiems jums priminti, kad mes norime užtikrinti dinamišką regionų vystimasi. Ir todėl mūsų kaip parlamento uždavinys yra sukurti tam tinkamas sąlygas kad atskiruose mūsų aptariamuose valstybėse narėse būtų tokia padėtis, kuri leistų joms dinamiškai vystytis ir teigiamai veikti visame regione. Tačiau nepaisant viso to, atrodo, daugiausia sunkumų kyla dėl Bosnios ir Hercegovinos. Bet šios šalis per labai trumpą laikotarpį pasiekė didžiulės pažangos. Ir noriu padėkoti ponios Latford, poniai Latford ir poniai Fajon už atliktą darbą. O labai svarbus pakeitimas šio atveju antroji konstatuojamoji dalis. Labai svarbu tai, kad nebegalima ignoruoti Kosovo atėjo laikas pripažinti Kosovą ne tik kaip valstybę, bet taip pat pasirūpinta ir pagrindinėmis žmog, pagrindinių žmogaus laisvių apsauga, kad Kosovo gyventojai žinotų, jog jų interesai yra užtikrinami ir jie nėra nustamiami į šalį. Ačiū kolegai, kad taip trumpai kalbėjote. ponas Malena. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Atrodo, čia daug kalbama, kad vizų režimas prieštarauja laisvo judėjimo principui. Ne, taip nėra. Nereikia galbūt elgtis taip, kad liktai sienos būtų uždarytos. Juk dabar, taikant dabartinį režimą, visi nusikaltėliai ir teroristai gali būti sulaikyti pasienyje. Galbūt nereikėtų pasiūsti klaidingos žinios, nereikėtų sakyti piliečiams, kad jie negaus vizų, jeigu jie turi teisę į vizą, tai ir gaus tą vizą. Pirmininkas. Ponas Iveš norėtų priminti darbo tvarkos taisyklės. Pone pirmininkė, aš perskaičiau darbo tvarkę, kuriai buvo pritarta posėdžio pradžioje ir tiesą sakant, nemačiau, kad čia būtų įtraukta diskusija apie pranešimą. Pa, mes privalome likti salėje ir balsuoti elektroniniu būdu. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad jeigu mes e, numatėme darbo tvarkėje elektroninį balsavimą, tai tą ir turime daryti. Mes neturime pradėti diskusijos, o jeigu jau ketiname užsimti diskusiją, tai reikia keisti darbo tvarkę. Ačiū. Kaip jau ir sakiau, Taip, labai sunku yra užsijimti cenzūrą kolegų atžvilgių. Kolegų prašiau kalbėti tik tai apie pakeitimų turinį. Jeigu komitetas su tuo sutinka, galime iš karto, per, galime iš karto pereiti prie balsavimo. Noriu pakelti, paprašyti pakelti rankas, kas už tai, kad iš karto pereitume prie balsavimo. Pranešėja ponė Latvart. Labai trumpa pastaba iš mano pusės adresuota kolegai Van Balen ir iš dalies norėčiau atsakyti paskutiniam kalbėtojui, kuris sakė, kad vizų panaikinimas yra puikus dalykas nusikaltėliams ir teroristams. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes nekalbam apie tai, jog vizų režimą reikia panaikinti dar prieš šalims atitinkant visus kriterijus. Ne, jos turi pirmiausia patenkinti visus kriterijus dėl migracijos, dėl bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, dėl teisės saugos pareigūnų darbo ir kitų. Ir kai mes numatėme Bet to nepamirškite, kad visą laiką, net ir karščiausiomis dienomis, buvo užtikrintas laisvas žmonių judėjimas tarp Šiaurės Airijos ir Jungtinės karalystės, nepaisant visų teroro aktų. Bet negalima sakyti, jog mes siūlydami šioms šalims numatyti vizų liberalizavimo režimą, galvojame, kad jos gali netenkinti kriterijų. Mėly kolegos, pakartosiu tai, ko paprašiau jau jūsų. Jeigu užsienio reikalų komiteto dalyvių narių dauguma mano, kad turime dabar balsuoti, prašom pakelti rankas. Kas už tai, kad iš karto dabar balsuotume? Manau, kad rezultatas yra aiškus. Iš karto pereisime prie balsavimo. Ne dėl mandagumo stokos dabar nesuteiksiu žodžio tiems kolegams, kurie dar mano sąraše yra. Pereikime prie balsavimo. 17 pakeitimas. Ponios Latvart pakeitimas. Kas už? Kas už? Prieš atsiprašau. Priimta. 18 pakeitimas. 19 Latford, kas už, 19. Dabar dėl 19 balsuojame. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Dėl ko jūs balsuojate? Ar jūs susilaikote ar ne? Kažkam iškilo problemų dėl elektroninio balsavimo. Tai balsavimas dabar baigėsi. Atmesta. Kolegos prieš pasisakė šį pakeitimą. Toliau septintasis pakeitimas. Ponios Lotford pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Kas prieš? Priimta. Norite patikrinti elektroniniu būdu? Gerai, prašom. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. ar jūs norite dabar pasakyti, kad jūsų elektroninė sistema nesuveikė, jūs vis tiek balsavote už, na, šiaip ar taip pritarėme šiam pakeitimui. Atrodo, kad reikia pridėti vieną balsą prie balsavusiųjų už ir vieną balsą prie balsavusiųjų prieš. Kaip dabar galime sakyti, kad jis balsavo prieš, jeigu jo elektroninė sistema neveikia. Tai jeigu jo elektroninė sistema neveikia, tai nesiskaito jo balsas. Na, bet padarykime taip. Vienas balsas už ir vienas balsas prieš. Papildomi du balsai. Taigi patvirtinta. Ar galite pasakyti, dėl ko jūs balsuojate? Atrodo, kad man kyla problemų dėl elektroninės sistemos. Pirmininkas. Dabar val, balsuojame dėl šeštojo, sako pirmininkas pakeitimo. Kas už šeštasis pakeitimas? Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad reikia patikrinti. Elektroninis patikrinimas dabar. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aš jau turiu kortelę ir mano kolegos kortelę ir ar tai aparatūra neveikia. Ir noriu pasakyti, kad kolega balsavo už. La volontà del collega, ma il risultato non cambia. Na, jūsų nuomonė, tiesą sakant, mėly kolegos, bendro rezultato nekeičia. Taigi dabar perikime prie devintojo pakeitimo. Pakeitimas pateiktas žodžiu. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Šiaip ar taip atmestas šis pakeitimas. Prašote balsuoti, patikrinti elektroniškai, ar ne? Taigi prašom balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktas toliau pakeitimas kas už, prieš, Atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Dabar, dar ponia Latford, norite pasisakyti? Pone pirmininkė, aš jau anksčiau prieš balsavimą sakiau, kad Kosovo klausimas yra labai jautrus dalykas ir tikrai labai prašau jūsų palaukti, kol apsispręs lybė komitetas, nes pakeitimas bus truputį kitoks. Ir tai yra susijęs su penktuoju pakeitimu. Ir norėčiau paprašyti tų, kurie balsavo už septintą pakeitimą, dar truputį apsišarvuoti kantrybę, nes mes, manau, su Libe komitetu surasime kompromisinės formuluotas variantą ir tada galėsime atitinkamai um, žiūrėti ir į septintąjį pakeitimą. Tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį dar kartą į tai, nepaisant to, kad komiteto narių nuomonė šio klausimu išsiskyrė. Taigi gal reiktų palaukti. Uh, kaip bus balsuojama Libe komitete ir su šešėliniais pranešėjais mes taip pat surasime kompromisą. Pirmininkas. Taigi dabar balsuojame dėl viso dokumento. Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. nuomoniai pritarta, patvirtinta. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą. Taip pat sveikiname ponę Latford. Eh, eh no. non, posso fare, non posso chiudere la parola, non so cosa dicevo. Questo voto? Bene. L'onorevole Muniz. Prima di cominciare, l'onorevole Muniz. A chi? Qual è la parola? Eh, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Sì. Pone Muniz, jūs paprašėte žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paprieštarauti. Dėl to, kas ką tik tai nutiko. Kai kuriems komiteto nariams buvo suteiktas žodis, na, o paskutiniams sąraše nebuvo suteiktas žodis. Jeigu jau pritarėme diskusijoms, tai reikia pravesti jas iki galo. Diskriminacija dabar tokiu atveju atsiranda, aš jaučiuosi neteisingumo auka. Norėčiau pasinaudoti progą ir noriu pasakyti, kad du pakeitimai dėl Kosovo neturėjo tokio tikslo paneigti liberalizavimo būtinybę. Juose tiesiog patikslinama yra, kokios yra institucijos, kurios išduoda vizas. Tai nieko bendro neturi su Kosovo piliečiais. Čia kalbame apie institucijas, kurios valdo ir išduoda vizas. Jungtinių tautų 244 rezoliucijoje tai išsakyta yra. Mes neturėjome galimybės išsakyti savo pozicijų, negalėjome netgi tam paprieštarauti dėl jūsų, ponė pirmininkė, elgesio. Atsižvelgsime jūsų pastabas, ponė. tačiau čia buvo kartojama visa diskusija, o to nebuvo numatyta darbo atvarkėje. Todėl. Taip, pirmininkė, bet dauguma gavo teisę pasisakyti. kaip jau sakiau, pasižymėsime jūsų pastabas, Tačiau aš elgiausi taip, kaip jaučiau, kad mano pareiga buvo elgtis. Toliau periname prie šeštojo darbo trajos klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl Airijos referendumo dėl Lisabono sutarties. Mūsų pirmininkas Albertinis mane, kad verta numatyti diskusiją apie Airijos referendumo rezultatus. Prieš perinant prie klausimo apie bendrą Europos veiksmų programą. Atrodo, pone Neits galėtų apie tai pakalbėti. Trumpai norėčiau pakalbėti apie referendumo rezultatus. Žinoma, čia salėje atstovaujamos įvairios nuomonės apie Europos struktūrą. Na ir, aišku, visos šalės pasisako už demokratijos plėtojimą ir už tai, kad žmonės galėtų pareikšti savo nuomonę. Na ir dabar mums atrodo, kad viskas pasikeis, kaip institucijos veikia. Dabar turėtume pagalvoti apie likusias paskutinės sutarties ratifikavimo stadijos, mums reikia pragmatiškų lankščių sprendimų, nes kyla problemų dėl sutarties ratifikavimo vėlavimo. Tikriausiai žinote, kad Čekoslovakijos prezidentas Klausas dar nepasakė, kada jis ketina pasirašyti ratifikavimo priemonės, kurias patvirtino jo šalies abu parlamento rūmai Atrodo, kad jis nori dar palaukti, e, kai kurių Čekijos senatorių kreipimosi į konstitucinį teismą rezultato. Tai gali užtrukti kelias savaitės ar net kelias mėnesius. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad plenarinė sesijoje apie tai diskutuosime, turėtume pakalbėti apie tai, kaip organizuosime savo darbą užsienio reikalų komitete, perinamojo laikotarpiu. Noriu užduoti keletą klausimą koordinatoriams ar jų pavaduotojams, kad galėtume apskėsti nuomonėmis. Pirmiausia, kaip galime garantuoti, kad institucijos ir toliau galėtų veikti, ypač komisija, atsižvelgiant į naują institucinę situaciją, kurią numato Lisabonos sutartis. Pagal Lisabonos sutartį E, sumažėja komisijos narių skaičius nuo 27 iki 26. Tačiau tarybai prieimus sprendimą pagal Lisabono sutartį kiekvienai valstybei lieka po vieną komisarą. Kai kas siūlo, kad geriausia būtų paskirti komisijos pirmininką ir ypatingai įgaliotinį pagal dabartinę sutartį, tai yra nelaukiant, kol įsigalios Lisabonos sutartis. Ir e, valstybių, kurios netenka komisaro posto, atstovai taptų ypatingais įsigaliotiniais. Taigi, jeigu taip elgsimės, kas įvyks, kai įsigalios Lisabono sutartis, kai šalis vėl gaus komisaro postą. Taip pat sumažėja komisijos skaičių pagal Relex pasikeitimą ir pakeičiant portfelių skaičius. Nes juk e, komisarų sugebėjimai ir pareigos e, priklauso nuo to, kaip pakeičiami portfeliai. Po to dar turime klausimą dėl ypatingo įgaliotinio paskirimo. Ar jis sutiks būti išklausytas parlamente dar neįsigaliojus Lisabono sutarčiai. Taigi, apie šios keletą klausimų verta pagalvoti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie norėtų pasisakyti ir būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonės. Taigi, pirmiausia, pana Neitz. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, savo grupės kolegų vardu noriu pareikšti pasitenkinimą referendumą rezultatais. Šiek tiek daugiau negu 67 procentai, procentų balsavusiųjų balsavo už Lisabonos sutartį. Ir tai yra tikrai skambi pergalė Europai. Paradoksas yra tas, kad Airijos gyventojai buvo priversti suvokti, kokia svarbi yra narystė ES per gilę ekonominę ir finansinę krizę. Atrodo, kad tai buvo lemiamas veiksnys, priverčiant juos pakeisti savo nuomonę ir pritarint, pritarint Lisabono sutarčiai. Rezultatais mes labai patenkinti ir tikimės, kad e, dviejų valstybių narių, kurios dar nepasirašė, kurie dar nepasirašė ratifikavimo tekstų, tekstų, kurios ratifikavo parlamentai, prezidentai e, tų dviejų šalių pasirašys tuos tekstus, kad Lisabono startis galėtų įsigalioti. Pirmininkė, nežinau, ar tiksliai supratau, kad ar jūs jau dabar norite, kad aš pateikčiau savo nuomonę dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Ar norite dar palaukti keletą minučių, kol išgirsime pirmasias nuomonės dėl Lisabono startis? Taigi, dar vienas dalykas dėl Lisabono sutarties. Aišku, kad, kad kai tik ji įsigalios, įvyks didelių pokyčių, o svarbiausia yra, yra skirtumas tarp trijų ramščių, kuris išnyks, tai yra labai svarbu. Bus daugiau balsuojama kvalifikuota balsų dauguma tai yra labai svarbu taip pat, tačiau ypač užsienio ir saugumo politikos srityje įvyks didžiausi pokyčiai, kai bus pirmiausia bus įsteigtas tarybos prezidento postas, kuris atstovaus Europos Sąjungą vyriausybių ar valstybių vadovų lygyje taip pat ypatingas įsigaliotinis užsienio ir saugumo politikai, kuris taip pat bus komisijos vicepirmininkas. Ir ar mes sugebėsime rasti tą unikalų asmenį, kuris galėtų, kuris ar kuri galėtų visą tai dirbti. Tačiau ryšys tarp to, kad čia bus ypatingas įsigaliotinės užsienio ir saugumo politikai ir labai glaudžiai dirbs su taryba ir tuo pat metu bus komisijos vicepirmininkas ar vicepirmininkė, yra labai įdomus klausimas. Tai tikriausiai leis panaikinti tą spragą, kuri kai kuriais atvejais pasireikždavo. Na ir galiausiai bus sukurta Europos išorės veiksmų tarnybą, apie kurią pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tačiau panaudosiu labai neutralų žodį, tai yra tikros ES diplomatijos kūrimas bus vienas iš didžiausių pokyčių per ateinančius kelius metus. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Brokas. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, ein paar Bemerkungen zu machen. Ačiū. Ačiū, kad man suteikėte galimybę išsakyti savo pastabas. 67,1 procento. Labai daug ką pasakantis rezultatas. Daug ką tai sako Airijai, taip pat yra aišku signalas iš Airijos visai Europos Sąjungai. Net jeigu apie tai ir ilgai diskutuojame, atrodo, kad čia situacija yra aiški, sutarčiai pritarė piliečiai ir aš visiškai pritariu tarybos paaiškinimams, kas dėl airijos neutralumo ar airijos šeimos politikos. 26 kitos valstybės narės pateikė paaiškinimus šiais klausimais. Airija į tai atsižvelgia ir netgi ir nekeičiant sutarties buvo jai pritarta. Tik dabar atrodo, kad tie, kurie iš pradžių tam nepritarė, dabar buvo patenkinti. Labai džiaugiuosi, kad galiausiai sutarčiai pritarta. Dabar dar reikia baigti ratifikavimo procedūrą, aišku. Atrodo, kad dabar trūksta tik tai dviejų valstybių prezidentų parašo, o vis, šiaip bendrai paėmus visos valstybės narės jau ratifikavo uh, sutartį. Lenkijos prezidentas Kačinskis pasakė, jog laikysis savo žodžio, tai yra, kad po airijos rezultatų jis pasirašys. Manau, kad tai yra geras ženklas. Dabar liko tik tai vienas specialus atvejis. Palaukime Konstitucinio teismo sprendimo, tačiau atrodo, kad e, Čekijoje viskas aišku, parlamentas didžiąją daugumą patvirtino sutarčiai. Sutartis, aišku, neprieštarauja konstitucijai, taigi neturėtų būti nelauktų blogų surprizų. Taigi atrodo, kad ratifikavimo procesas neturėtų užtrukti labai ilgai. iki šių metų pabaigos sutartis turėtų įsigalioti. Leiskite man dar išsakyti vieną pastabą. Vienas dalykas mane neramino per pastarąsias dienas. Atrodo, kad yra parašytas laiškas iš šalies ratifikavusios sutartį. Šios šalies opozicijos lyderis parašė laišką kitos šalies prezidentui. Tai norėčiau dabar paklausti, kaipgi dabar su tuo yra. Jeigu opozicijos lyderis Vokietijoje, Olandijoje ar Prancūzijoje, pavyzdžiui, parašytų laišką valstybės, kitos valstybės vadovui, prašydamas nepasirašyti, nepatvirtinti savo parašo teksto, kuriam pritarė Senatas. Na, aš žinau, kaip į tai reaguotų Junktinės karalystės visuomenė. Atrodo, kad e, nereikia sakyti, jog šis reikalas yra susijęs vien tik tai su opozicija, nereikėtų uh, sėti panikos. Manau, kad prezidentas Klausas taip pat nepapuls į šiuos pastus ir jis turėtų pasirašyti. Dabar kas dėl komisijos sudėties. Kol kas vis dar yra taikoma Nicos sutartis. Komisijos pirmininkas renkamas pagal Nicos nuostatas, tačiau taikant Lisabonos sutartie numatytą daugumą Taigi jau legitimumas yra kaip ir didesnis. Dabar kas dėl ypatingojo įgaliotinio tautybės, tai dar per anksti yra apie tai kalbėti. Kas dėl naujosios komisijos sutarties, tai turėtų būti laikomasi terminų. Na, o ypatingojo įgaliotinio skirimo procedūroje reikėtų atsižvelgti į tai, kas yra komisijos pirmininko pavaduotojas. Ypatingojo įgaliotinio klausimas turi būti sprendžiamas parlamente, kaip ir dėl bet kokio kito komisaro. Na, o po to dar komisijos pirmininkas bei tarybos pirmininkas turėtų pasisakyti, išsakyti savo poziciją taip pat šio klausimu. Mes išklausėme ponios Neits, ji aiškiai savo poziciją išreiškė. Reikia pasižiūrėti, kokiamis sąlygomis galima būtų sukurti Europos išorės veiksmų tarnybą ir kaipgi mes galėtume pasinaudoti kalendoriumi, kad jis netaptų, neatsisuktų prieš sutartį vėlgi. Pirmininkas, ačiū ponia Brokai. Pone Mėjar. Ponas Mėjeris, ne pone. Pirmiausiai, neturime pamiršti, kad pirmą kartą Airija balsavo prieš Lisabono sutartį ir tik antrą kartą pasisakė už. Ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį, kad jeigu ir šį kartą Airija būtų pasisakiusi prieš, tai tada būtų kitaip. Situacija, kaip visada, įdomi. Ir aš kalbu grupės, kurią nereikėtų vadinti euroskeptikų vardu, bet mes esame grupė, kuri kelia daug reikalavimų busimai Europos Sąjungai, kad ji būtų grindžiama demokratijos vertybėmis ir gerbtų savo piliečius. Šį kartą Airija privertė balsuoti antrą kartą ir Europos komisija bei Airijos verslas investavo didžiulius pinigus į kampaniją, kad piliečiai būtų įtikinti už. Taigi rezultatai visiškai skirtingi. Ir jie rodo, kad Europos sąranga yra negerai sudaryta. Bent taip mes galvojame. Piliečiai turėtų dalyvauti Europos sąrangos kūrime ir kurti jos ateitį. O mano galva, nei Lisabono strategija, kuri jau galioja, ir kuri turėtų padėti sukurti 20 milijonų darbo vietų ir investuoti 3 BVP procentus į mokslinius tyrimus. Taigi Lisabono strategija nebuvo įgyvendinta, Ir panašu, kad numatyti tikslai nukeliami į gana tolimą ateitį iki 2030 metų. Taigi, jeigu Lisabonos darbo tvarkė liko neįgyvendinta, ji žlugo, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę. Lisabonos sutartis, jeigu mes pasižiūrėsime į straipsnius nuo 40 iki 49, įteisins tokią bijaurę padėtį. Bus leidžiamas dempingas, bus e, galima e, praktiškai sunaikinti socialinę sanklodą. Ir tie straipsniai 40. Trečias ir 47 faktiškai užtikrins nereglamentuojama, nereguliuojama rinka. Tai yra kur kas svarbesnis dalykas negu bendras socialinis modelis. Ir aš apie tai kalbėjau, sakiau ponui Baroso. Aš jo klausiau, kodėl, jie, kodėl komisija ir jisai neprisima atsakomybės už tai, kad Lisabonos darbo tvarkės įgyvendinimas žlugo, nes taip elgesi visi atsakingi žmonės, pavyzdžiui, Jungtinės valstijose. Mes pasiekėme taip vadinamojo Briuselio sutarimo, tačiau skirtingai nuo JAV, kur manoma, kad rinkos funkcionavimą nedara kištis, jinai pati susitvarko. Todėl kila klausimas dėl mūsų sutarties, Lisabonos sutarties turinio kyla abejonių, nes tokiu būdu mes nukrypstame į šalį nuo pradinės mūsų idėjos kuriant Europos Sąjungą, tai yra socialinės Europos kūrimo. Dėl išorės santykių, išorės veiksmų tarnybos. Nepamirškite, kad pakeitimus dėl pasiūlyto teisės akto reikia pateikti į, vėliausiai iki rytojos. Bet aš manau, kad norint suformuoti savo galutinę poziciją dėl išorės veiksmų tarnybos. Mums reikia daugiau negu dviejų dienų, o mūsų komitetui labai svarbu suformuoti tą poziciją gerai apsvarstyti, ko mes norime. Mes negalime vadovautas, pavyzdžiui, Junktinių Amerikos valstijų modeliu šiuo atveju. Visi daro tai, ko nori rinkimus laimėjusiai partija. Nes, sakysime, amerikiečiai atsisakė raketinio skydo kūrimo. O ką mes galvojame apie masinio naikinimo ginklą? Ką mes galvojame apie amerikiečių žingsnius? Aš manau, mūsų politika turi būti grindžiama savarankiškai vykdoma politika. Ir tik tokiu būdu mes galėsime užimti tvirtas pozicijas tarptautinėje arenoje. Prisiminkite, ką sakė Vili Brantas. Aš manau, kad ES turi siekti anksčiau iškeltų tikslų. Mes neturime militarizuoti savo saugumo, o Lisabono sutartis visą tai ignoruoja ir todėl mes pasisakome prieš ją. Pone pirmininkė, mes nesame euroskeptikai, mes pasisakome už Europos Sąjungą, bet mes norime tokios Europos Sąjungos, kokią galime teisingai sukurti ir sutartis mums turi Ir mes dabar vis labiau tolstome nuo tos idėjos, kuri buvo iškelta 1838 metais Viktoro Hugo, kai jisai sakė, kad turi būti jungtinė Europa. Pavyzdžiui, dabar, žvelgiant į Europą, mes matome, kad kyla neramumai um, Jungtinės karalystės konservatorių partijoje, artėjant konservatorių partijos suvažiavimui. Taigi, pona pirmininkė, negalima pirmadienį pateikti dokumento, mums svarstyti su nuostata, kad antradienį jau baigėsi svarstymo ir pakeitimų pakeitimo terminai, pateikimo terminai. Ačiū, ponia Lunačiak. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, ponai Meriui noriu atsakyti ispaniškai. Jūs sakėt, kad GUE frakcija reikalauja kažko tai, nors nesate euroskeptikai. Jūs ne vieninteliai teikiate reikalavimus, žalieji taip pat visada reikalavo daugiau negu vyksta Europoje. Lisabonos sutartis ir pozityvus balsavimas Airijos referendume leidžia turė, susilaukti daugiau demokratijos ateityje. Žinau, kad jūs nepritarite mūsų nuomonėje, tačiau mes manome, kad Lisabono sutartis suteiks daugiau demokratijos Europoje. Parlamentas, šis parlamentas turės daugiau teisių. Todėl aš stebiuosi, kad jūs, Europos parlamento nariai, esate prieš Lisabono sutartį. Na, bet jau esame apie tai kalbėję anksčiau. Dabar kalbėsiu angliškai. Šeštadienį buvau labai laiminga, kad balsavimas Airijoje buvo teigiamas ir mano kolegos mane taip pat. Akivaizdu, kad antrą kartą Airijos žmonės, dauguma Airijos žmonių pasakė taip demokratijos didinimo Europoje. Prieš savaitę aš buvau Airijoje kartu su Airijos žaliaisiais pasisakydama, agituodama už Lisabono sutartį ir skirtumas buvo tas, nuo praėjusio karto buvo tas, kad dabar institucijos, valdančiosios partijos ir kitos organizacijos, pavyzdžiui, profsąjungos, rimtai pagalvojo apie šį klausimą. Pirmą kartą problema buvo to, kad tie, kurie buvo už Lisabonos sutartį, mane, kad viskas ir taip įvyks gerai ir nieko nereikia daryti. Tai viena. O antra, kartais buvo pateikiami kai kurį uh, prieš sutartį pasisakančių pusės argumentai, anksčiau netgi nelogiški argumentai, dabar jau ne, nebebuvo teikiami. Pavyzdžiui, buvo kalbama, kad minimali, minimalus atlyginimas sumažės iki 1,84 centų pagal Lisabono sutartį. Kas gali taip kalbėti? Tačiau tai buvo skelbiama plakatuose, kad Minimalus atlyginimas sumažės iki tokio lygio. Tačiau gerai tai, kad dauguma žmonių jau nebetikėjo tokiais argumentais. Kaip sakiau anksčiau, svarbiausia yra tai, kad tie, kurie pasisakė už Lisabonos sutartį ir už tai, kad jie priklausytų Europos Sąjungai, tai jie buvo aktyvesni jauni žmonės buvo aktyvesni, panaudotume argumentą, kad mes priklausome Europai. Aišku, ekonominė ir finansų krizė prie to prisidėjo, tačiau buvo aiškiai jaučiamas jausmas, kad airijos žmonės nori būti Europos Sąjungai. Žinoma, mes galime daug ką kritikuoti, tačiau dabar perėsiu prie klausimų, ką reikia daryti toliau kai kurie kolegos sakė, kad e, prezidentas Kačinskis pažadėjo pasirašys ratifikavimo tekstą. Malonu. Dėl pono klauso dar e, šis beitas turi įvykti ir atrodo, kad šis parlamentas, tie šiame parlamente, kurie turi gerų ryšių su juo, galbūt padės jam priimti sprendimą. Nors aišku, problemų yra. Kai dėl pono Camerono ir Torių Junktinėje karalystėje man susidarė įspūdį, įspūdis savaitgalį buvo Junktinė karalystėje, taigi man susidarė įspūdis iš konservatorių kongreso, kad kai kurie jie šiek tiek minkština savo poziciją, kad jie nenori paveikti jokių kitų valstybių vadovų. Taigi, atrodo, kad e, tie įvykiai, kai ponas e, Kameronas pasintė laišką ponui Klausai, tai dabar situacija tarp torių pasikeitė. Tai ir aš tikiuosi, kad, e, e, kaip, kaip ponas Brokas sakė, kad e, labai įdomu būtų, jeigu kitos šalių opozicijos atstovai parašytų laišką Anglijos karalieniai. Taip, tai būtų labai keista. Apie diplomatinę tarnybą pakalbėsime dar vėliau, bet man atrodo labai svarbu, kad Europoje atsiranda daugiau demokratizavimo galimybių, sustiprėjant Europos parlamento galioms ir taip pat padidėjant piliečių galių, nes patys žmonės e, galės per piliečių iniciatyvas daugiau pasiekti. Taip pat aš tikiuosi, kad uh, užsienio reikalose Europos balsas sustiprės, tai būtent tais klausimais, kuriuos giname mes, tai yra žmogaus teisės, konfliktų prevencijos klausimai, kurie yra numatyti Lisabono sutartyje kaip užsienio reikalų, dalykų, užsienio reikalų dalis, ne tik kariniai konfliktai, bet ir konfliktų prevencija. Taigi, aš tikiuosi, kad šis parlamentas pritars tam, kad tie klausimai būtų keliami į aukštesnį lygį. Ačiū. Toliau ponas Pöteringas. Pone pirmininkė, norėjau pateikti pasiūlymą susijusi su ponios Anemi Eins nuomonė. Tačiau sugrįšiu prie to, ką sakė kolega Brokas dėl Junktinės karalystės opozicijos lyderio. Reikėtų galbūt šiuo atveju atsižvelgti į konkrečius asmenybės aspektus šiuo atveju. Parlamentas pritarė, karalienė taip pat trūksta tik tai referendumo. Tačiau tokiu atveju atrodo būtų iš naujo vėl prie to paties sugrįžtama. Jeigu jis tikrai paprašė Čekijos prezidento nepasirašyti, neratifikuoti sutarties, tai tokiu atveju tai gali būti laikoma kaip susitarimų pažeidimas. Įsivaizduokite, jeigu kitur tai būtų atsitikę paprastai kalbėdamas labai atsargiai tai darau, tačiau to asmens elgesys ES teisės aktų normų atžvilgių yra kaip ir imperialistinis elgesys, todėl kad 27 ratifikavusių valstybių sprendimas tokiu atveju būtų kvestionuojamas. Reikėtų labai griežtai į tai sureaguoti. Dabar kas dėl Neits požiūrio. Pone Neits, mes turime vieną prašymą. Na, manome, kad nuomonė yra puikiai, tačiau, kadangi tai yra parlamento dokumentas, reikėtų pabrėžti štai tokį dalyką. Diplomatinėje tarnyboje atrodo iškilo techninių vertimo problemų. Aš dar neturėjau progos netgi uh, pateikti, pristatyti savo nuomonės, aš tik tiek norėjau pasakyti. Aš maniau, kad jūsų pozicija jau suformuluota, tačiau vis dėlto galbūt aš pateiksiu savo pastabas, gal jūs į tai atsižvelgsite. Taigi perskaičiau tekstą ir noriu štai ko paprašyti. Į tekstą galima įtraukti formuluotę, iš kurios būtų aišku, jog uh, parlamentas turi būti atstovaujamas diplomatinėje tarnyboje. Mums reikia atstovų svarbiose institucijose, mes turime juos turėti. Jeigu iš karto, iš pat pradžių to nereikalausime, tai sudėtinga bus po to įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Pone Neits, kai jūs kalbėsite, galbūt galėtumėte į tai atsižvelgti. Europos parlamentas turi būti atstovaujamas diplomatinėje tarnyboje. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Norėčiau paprašyti kalbančiųjų kolegų kalbėti tik tai apie referendumo rezultatus. Po to mūsų pranešėja pakalbės apie institucinius išorės veiksmų tarnybos aspektus. Na, o dabar žodis kolegai Kovačik. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir daugelis iki manęs kalbėjusių kolegų, taip ir aš esu labai patenkintas teigiamais Airijos balsavimo rezultatais praėjusiu penktadienį. Man džiugu, kad piliečiai sugebėjo atskirti nacionalinius vyriausybės veiksmus ir požiūrį nuo europinio požiūrio ir suvokti Lisabono sutarties svarbą. Aišku, neturėtume pamiršti, kad šiuo atveju savo vaidmenį suvaidino ir dabartinė ekonominė finansinė krizė. Iš tiesų, jeigu ne Europos Sąjunga, Airija būtų bankrutavusi taip, kaip nutiko Islandijai. Tačiau nepritarčiau specialiųjų sąlygų nuostatai, apie kurią kalba kai kurie atstovai. Ir aš kalbu apie tam tikras legvantas socialinėje srityje, mokesčių srityje, kurios buvo užtikrintos Airijai. Jokių būdų Lisabonos sutartis neverčia valstybių narių įvesti kažkokias taisyklės, apie kurias labai plašiai kalbėjo Airijoje kampanijos metu pasisakantis prieš Lisabonos sutartį. Kaip aš supratau, taip pat dėl Lisabonos sutarties tolesnio ratifikavimo komisijos pirmininkas Baroso luktars kiek kad būtų galima priimti atitinkamus sprendimus. Ir būčiau labai dėkingas, jeigu mūsų kolegos iš Lenkijos ir Čekijos, kurie yra šiuo metu salėje, galėtų trumpai informuoti apie naujausius pasikeitimus jų šalyje ir požiūrį dėl Lisabono sutarties. O dėl Čekijos Respublikos galimų veiksmų ir trukdžių Lisabono sutarties įsigaliojimui, aš manau, kad tokie veiksmai žlugs ir sutartis įsigalios pakankamai greitai, kad naujoji komisija jau būtų formuojama pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Dėl išorės veiksmų tarnybos aš irgi supratau, kad ponė Nijets jau pristatė savo požiūrį, bet kadangi pasirodė, kad ne, tai aš vėliau pasisakysiu tuo klausimu. Bet dar norėčiau paminėti vieną svarbę detalę. Mes gavome nuomonę. Ar ta nuomonė parengta komiteto iniciatyva? Koks tos nuomonės statusas? Ir ar iš tiesų Mes kalbame, kalbame vien tik tai apie išorės veiksmų tarnybą ar susijėjame ją su taip pat ir aukščiausių atstovų. Ponas Pikčenin. Pigenin. Na kągi, panašu, kad prasidėjo labai bendra diskusija Gal reikėjo išklausyti vis tik tai nuomonės pristatymą dėl išorės veiksmų tarnybos, turiu galvoje nuomonę. <clears throat> Bet dabar kalbame apie tai, kaip pasikeitė, kokia padėtis susiklostė po Airijos referendumo. Aišku, socialistai ir demokratai labai patenkinti referendumo rezultatais, palyginti ypač su pirmuoju balsavimu. Džiugu, kad antrojo balsavimo rezultatai tokie teigiami. Ir manau, kad šio referendumo rezultatai turės didžiulį poveikį ne tik padėčiai ES viduje, bet taip pat ir ES išorės veiksmams. Nes tokiu būdu Airijos referendumas padėjo, padarė galą tai konstituciniai krizai, kuri susiklosti ES ir būtent dėl to ES pozicijos tarptautinėje arenoje sutvirtės. Dėl Airijos ir, e, dėl, atsiprašau, Čekijos ir Lenkijos ratifikavimo, tai Lenkijoje įstatymas dėl ratifikavimo buvo pasirašytas. Ir taip pat tikiu, kad e, Čekijos prezidentas tą padarys. Ir manau, kad jeigu mes pernelyg nespausime Čekijos prezidento, tai rezultatas bus teigiamas. Bet turime e, paaiškinti paminėti vieną dalyką. Kai Lenkijos prezidentas pasirašys sutartį, tai liks tik vienas žmogus faktiškai Europos Sąjungoje, kuris prieštarauja Europos Sąjungos naujai sutarčiai. Ir Jeigu Čekija neratifikuos tos sutarties, tai visa kaltė atsakomybė teks tam vienam asmeniui. Bet aš manau, kad yra Čekijos Respublikoje pakankamai jėgų, kurios pasisako už Lisabonos sutartį. Ir tai yra svarbios politinės jėgos, bet jos turi atlikti savo darbą. O mes, kaip ES, neturėtume daryti įtakos Čekijos prezidentui. Man regis, abieji Čekijos parlamento rūmai jau ratifikavo sutartį ir nematau jokios priežasties, įskyrus ekscentrišką Čekijos prezidento charakterį, kuri galėtų iškirsti kelią Lisabono sutarties ratifikavimui. Ir taip pat manau, kad Britų konservatoriai turi labai labai aiškiai suvokti, kad visi tie gandai apie tarsi egzistuojantį susitarimą tarp Davido Camerono ir Čekijos prezidento ir kad tai susitarimais bandoma išaldyti ratifikavimą tol, kol į valdžią jungtinėje karalystėje ateis britų konservatoriai. Man atrodo, tie gandai nerimtas dalykas ir kalbos yra nerimtos. Nemanau, kad Britų konservatoriai turėtų taip keistai politinė prasme elgtis. Manau, kad iki metų pabaigos Lisabono sutartis bus ratifikuota. Aišku, yra tam tikrų institucinių klausimų, kuriuos teks spręsti, bet gal palaukime Europos vadovų tarybos sprendimo dėl komisijos sudėties. Aš ir mano frakcija manome, kad tikrai Europos komisija turėtų būti suformuojama, kai bus ratifikuoto Lisabono sutartis jau pagal Lisabono sutarties nuostatas. Ir mes turime dabar renktis kitam, kitos kadencijos komisijos patvirtinimui, bet jau vadovaujantis naujomis Lisabonos sutarties taisyklėmis. Kitas dalykas, kyla klausimas ir dėl prezidento uh, Baroso, pirmininko Baroso pozicijos, bet manau, kad sprendimas turi būti visiškai iškus. Ar galima balsuoti už pirmininko Baroso kandidatūrą pagal Niso sutartį, o komisiją formuoti jau vadovaujantis Lisabono sutartimi ir prašyčiau kolegų į mano šį, šią iškeltą mintį nežiūrėti kaip į provokaciją. Aš manau, kad mes turėtume iš naujo balsuoti dėl pirmininko Baroso, tam, kad teisinių požiūrių viskas būtų absoliučiai aišku. Dar vienas dalykas, kai Lisabono sutartis bus galutinai ratifikuota, tai ir taryba, ir komisijos pirmininkas vaidins didžiulį vaidmenį, nes jie bus atsakingi už pirmojo ES prezidento, tai yra Europos vadovų tarybos prezidento rinkimą ir a, aukščiausiojo vyriausio užsienio politikos atstovo tvirtinimą. Šių dviejų pareigybių teisinės pagrindas aiškus, bet kas užims tas pareigas. Mes manome, kad užsienio politikos vyriausiasis atstovas turėtų būti Europos socialistų judėjimo atstovas, kad būtų tolygiai pasiskirstama tarp frakcijų atsakomybė. Ir galiausiai, Europos parlamentas nebijotinai turi visaverčiai dalyvauti visame šiame procese ir tęsti diskusijas dėl institucinių aspektų, apie kuriuos kalbėjo Eterbrokas. Bet mes, nepamirškite, dar tik pradedame diskusijas, dar procesas tik prasideda. Ir aišku, daug kas keičiasi bendrojo užsienio ir saugumo politikoje ir mes turime dalyvauti tame naujos politikos formavimo procese. Nuo pat pradžių mes turime dalyvauti tam, kad užtikrintume, jog tinkama mūsų piliečių lūkesčius ir interesus atitinkanti politika bus suformuota. Ačiū, toliau ponas Kasulydis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad Airijos žmonės suvereni valstybė balsavo taip, tai buvo jų suvereniai teisė balsuoti skirtingai negu praėjusi kartą. Manau, kad šį kartą jie balsavo taip dėl to, kad taryba suteikė jiems galimybių e, tais klausimais, kurie praėjusi kartą privertė jos balsuotai neigiamai. Ir nepaisant to, kad tie klausimai e, išplaukia iš Lisabono sutarties, tačiau e, Lisabono sutarties e, priešininkai būtent privertė juos taip patikėti. Tačiau be to ir finansų krizė pademonstravo, kiek mes vienienų keturių esame priklausomi ir kaip svarbu yra priklausyti Europai. Nepamirškime, kad Islandija kuri anksčiau nenorėjo stoti į Europos Sąjungą, dabar yra šalis kandidatė. Būtent dėl to, kaip ji nukentėjo nuo finansų krizė, kaip maža šalis su maža valiuta ir nesugebėjusi atlaikyti tarptautinio spaudimo. Esu girdėjęs argumentą, kad žmonės Airijoje būtų verčiami balsuoti vėl ir vėl, kol jie nubalsuotų teigiamai. Bet kągi bando padaryti Junktinės karalystės konservatoriai. Tai yra tas pats. Galiu pateikti tą patį argumentą ir tiems, kurie kalbėjo apie airijos balsavimą begalinę. Junktinės karalystės parlamentas ratifikavo Lisabono sutartį, karalienė ratifikavimo aktą pasirašė, o dabar kažkas bando pakeisti tą situaciją. Akivaizdu, kad mes nepakankamai įvertiname tai, ką rod, kas yra atstovaujamoje demokratija. Mes šiame parlamente esame dėl reprezentatyviosios atstovojamosios demokratijos. Dauguma valstybių ratifikavo Lisabonos sutartį per atstovaujamąją demokratiją, kuri yra tiek pat galių turinti kaip ir referendumas. Žinome, kad per referendumus iškyla daug pašalinių klausimų, kurie nesusiję su tuo, kas yra klausima. Ir todėl rezultatai kartais neturi nieko bendro su tuo klausimu, kuris užduodamas. Turiu pasakyti, kad man palengvėjo išgirtus prezidento Vaslovo Klauso pareiškimą Prahoje, kai jis e, Anglijos storiams pasakė, kad per vėlų tikėtis, kad jis galėtų nepasirašyti ratifikavimo dokumentų iki E, rinkimų Junktinėje karalystėje. Man atrodo, kad prezidentas Klausas e, pasielgė prosingai ir jis žino, kokia yra Čekijos Respublikos konstitucinio teismo nuomonė. Buvo užduodama ir atsakyta daug klausimų tiek Vokietijos, tiek Čekijos konstituciniuose teismuose. Todėl aš manau, kad labai greitai bus paskelbtas naujas konstitucinio teismo sprendimas ir prezidentas Klausas turės pasirašyti Lisabonos sutarties ratifikavimo aktą ir Lisabonos sutartis galės pradėti galėti nuo kitų metų pradžios. Kai Lisabonos sutartis įsigalios ir taps ES įstatymu, tuomet, ponia pirminkė, ir čia jau baigiu, viena šalis negalės paimti įkaitę visos ES priešingai. Ir tai, ką beplanuotų Junktinės karalystės storiai, rengdami referendumą, tai jie turės įtikinti visas 26 kitas valstybės narės. Na ir ką sakė ponas Vigenas dėl pono Baroso klausimo, tai kad ponas Barosos, Baroso klausimas kaip komisijos pirmininkas yra spręstas e, galutinai, Na, nemanau, kad čia yra legitimumo klausimas. Netgi e, dėl to, kad jis turi visą daugumą, kurios reikalauja Lisabono sutartis. sutartis. Jeigu keliamas klausimas dėl pono Baroso legitimumo, tai tuomet ir klausimas dėl šio parlamento, kuris išrinktas pagal Nicos sutartį, legitimumo taip pat turi būti keliamas. Ačiū. Turime dar tris norinčius kalbėti. Prašom kalbėti trumpai. Ir po to išklausysime pranešėjos. Pone Liozing. Dank. Es wurde heute sehr viel. Ačiū. Šiandien ryte buvo daug kalbėta apie demokratiją. Vokietijoje mes sakome, kad e, reikėtų kažkaip nušlifuoti tuos, kurie nesiderina, reikėtų juos kažkaip integruoti. Referendumas, bendro sprendimo procedūra yra demokratinės procedūros, kurios yra tinkamos, geros. Tačiau demokratija yra labai delikati sudėtinga samprata. Pavyzdžiui, Italijoje dėl nuomonių išsiskirimo kartais e, demonstracijos organizuojamos. Mano manimu, kai kurie dalykai kertasi čia su demokratija. Europos Sąjungos institucijos galbūt neutraliai turėtų elgtis referendumo proceso metu. Atsitiko netgi priešingai, nemažai komisijos narių agitavo Airijoje už balsuoti, nemažai e, vyriausybinių fondų lėšų buvo panaudota, Europos parlamento lėšos buvo panaudotos tam, kad agituotume balsuoti už tokios įmonės kaip Rainer, pavyzdžiui, netgi dalyvavo. Na taip, tokios įmonės gali tai daryti. Raineris taip pat daug investavo į agitacinę kampaniją. Noriu pakartoti klausimą, ar tikrai demokratiška yra taip elgtis, ar Europos Sąjungos atstovai, šiuo atveju Europos komisijos atstovai, turėjo taip gausiai dalyvauti agitacinėje kampanijoje. Kolega Brokas sakė, kad šios sutarties dėka Europos parlamento vaidmuo išauks. Tačiau, pavyzdžiui, kas dėl Europos Sąjungos uh, karių siuntimo pagal 36-275 straipsnį, ar galime mes ką nors nuspręsti šiuo klausimu. De facto realiai nelabai daugą. Noriu išklausyti jūsų nuomonę, kaip yra dėl parlamento pozicijos ir realios galios karo ir taikos atveju. Ponas Gračiak, po to ponas Preda. Na, o po to išklausysime pranešėjos. Ačiū, ponia pirmininkė. Lenkijos parlamente aktyviai dirbau, rengiantis sutarties patvirtinimui. Šis laikotarpis man labai įsiminė ir galiu tik tai pasakyti, jog Lenkijos prezidentas ilgai netruks, jis pasirašys sutartį, labai greitai netgi tai atsitiks. Dabar pasakysiu, jog man jau tada atrodė, kad ši užduotis nėra lengva. Ne tik Lenkijoje, bet ir kitur buvo keliami tokie klausimai kaip uh, kokia nauda bus iš ratifikavimo proceso. Kaip žinia, diskusijos ES kilusios buvo labai karštos, piliečiai galėjo susipažinti su sutarties turiniu. Jeigu galėčiau surezimuoti sutartį vienu sakiniu, tai galiu pasakyti, kad ši sutartis nėra tokia gera, kad pašalintų visas kylančias problemas, tačiau ši sutartis taip pat ir nėra tokia bloga, kaip kad sako kritikai. Pavyzdžiui, krizės atveju dėrybos būtų palengvintos, kontaktai, ryšiai būtų palengvinti, institucinė prasme lengviau būtų dirbti, naujos institucijos būtų sukurtos, jos turėtų prisidėti teigiamai prie visų institucijų funkcionavimo. Aišku, daug kas priklausys nuo Europos vadovo, vadovų tarybos pirmininko. Viskas nuo jo asmenybės priklausys. Kaip žinia, šis žmogus turi būti labai ryški asmenybė. Trumpai tariant, šis žmogus realiai praktiškai įgyvendins ES įgaliojimus bendraudamas su išorės veikėjais. Norėčiau štai dabar ką pasakyti. Nemažai šalių konstituciniai teismai išsakė savo nuomonės. Norėčiau pakalbėti į Čekijos ir Vokietijos konstitucinių teismų sprendimus. Kalsrūės teismas taip pat savo sprendimą išsakė. Lisabonos sutartimi yra daugiau galių suteikiama nacionaliniams parlamentams, taigi subsidiarumo principas čia yra pabrėžiamas. Mano manimu, Europos parlamentas turėtų pasižiūrėti, kaipgi galima būtų išplėsti šiuos ryšius su nacionaliniais parlamentais. Dar visai neseniai dirbau kitoje, jeigu taip galima pasakyti, barikadų pusėje. Dirbau nacionalinėme parlamente ir žiūrėjau, kaipgi galima būtų šiuos ryšius padaryti veiksmingesniais ir kaipgi galima būtų pasinaudoti visomis suteikiamomis galimybėmis šioje srityje. Aišku, yra daroma pažanga Lisabonos sutarties dėka ES veiks, funkcionuos veiksmingiau. Tačiau, aišku, šis funkcionavimas priklausys nuo institucijų, nuo taip pat ir žmonių konkretaus įsipareigojimo, įsitraukimo, Visa tai priklauso nuo mūsų. Mes juk negalime to kažkaip tai primesti. Buvo kalbėta čia apie Junktinės karalystės opoziciją, tačiau kaip žinia, kiekvienoje situacijoje yra argumentų prieš ir už. Ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, labai norėčiau pasidžiaugti Airijos rezultatais. Džiaugiuosi, kad airiai balsavo už. Aišku, piliečiams galbūt tai nesuteikia pasitikėjimo, Tačiau atrodo, kad nepasikeimo priežastis pašalino dabar rezulta, rezultatai balsavimo. Jeigu skirtumas būtų buvęs mažesnis, tai atrodo, kad nepasitikėjimas būtų buvęs didesnis. Tačiau atrodo, kad toks triuškinantis laimėjimas pašalino bet kokias abejonės piliečių. Labai džiaugiuosi dėl to, kas buvo ką tik tai pasakyta. Lenkijos prezidentas laikysis žodžio, pasirašys, ratifikuos sutartį, kaip ir buvo žadėjęs. Na, o dabar dėl to, ką sakė ponia Lunaček. Dėl to, kad rimtai buvo pasižiūrėta į sutartį Labai gerai, kad suinteresuotosios šalis sugebėjo pasiekti teigiamo rezultato, nepaisant to, kad balsa, balsuojama yra krizės laikotarpiu. Ne pirmą kartą Europa siekia pažangos ekonominės krizės laikotarpiu. Paradoksiška yra tai, kad Čekijos valstybės narės prezidentas pritarė opozicijos pasiūlymui. Ponas Kameronas nėra pozicijoje, galbūt kitais metais jis ateis į valdžią. Labai paradoksiška, kad valstybės narės prezidentas palaiko opozicijos poziciją. Pritariu ponui Vigeninui. Čekijos prezidentas neturėtų klausytis tokių pasiūlymų. Aš tikiuosi, kad Čekijos prezidentas nesirems Didžiosios Britanijos vidaus peripėtėms, kad pagrystų savo poziciją. Dabar dėl to, ką sakė ponas Vigeninas, aš manau, kad jeigu dar kartą reikėtų pakartotinai balsuoti, tai situacija būtų labai komplikuota, labai sudėtinga. Ačiū. Toliau ponia Nes pranešėja. You... Pone pirmininkė, gerbėmiai kolegos, na galiausiai man suteikta galimybė pristatyti mano nuomonės projektą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Buvo išsakyta keletas pastabų dėl darbų grafiko, dėl terminų, bet suprantu gerai, kad jie labai sudėtingi ir paaiškinsiu, kodėl taip yra. Kolega Brokas jau rengia, jau dirbo prie šio projekto rengimo konstitucinių reikalų komitete ir, man atrodo, parlamento pirmininkų sueiga buvo priemusi sprendimą atidėti diskusiją šios tarnybos klausimais, kol neįsiaiškinsime, kol nesulauksime Airijos referendumo rezultatų. Kalbančioji atsiprašo, skamba jos telefonas. Labai atsiprašau, sako kalbančioji. Taigi, Airijos referendumas įvyko penktadienį labai neseniai ir mes, ir ponas Prokas konstitucinių reikalų komitete pristato savo nuomonę ir ją ten svarsto, mesgi savo ruoštų svarstome mano nuomonę. Ir mes priėmėme sprendimą, kad kartu su sekretoriato tarnybomis, kurios beje neturi būti kaltinamos dėl tokių susiklošiusių terminų, nes dėja buvo priimti tokie politiniai sprendimai jie kiek nevykę, bet buvo priimtas sprendimas neteikti nuomonės, kol nebus aiškus Airijos referendumo rezultatai. Vienaip ar kitaip, pakeitimų pateikimo terminas atidėtas ir dabar pakeitimai turi būti pateikti iki spalio 8 dienos 12 valandos. Tai yra vidurdienio. Tokie nauji terminai ir tikime, kad abu komitetai pirmadienį Strasbūrę galės komitetuose balsuoti dėl nuomonių, o po keletos dienų bus atitinkamai balsuojama plenarinės sesijos metu. Kodėl mes norėtume, kad per kitą plenarinę sesiją Strasbūrė būtų balsuojama? Ogi todėl, kad norėtume, jog tinkamai būtų prieš tai neformalaus susitikimo metu visą tai patvirtinta. Kaip jūs žinote, pirmininkaujanti valstybė norėtų, kad diskusija šiais klausimais vyktų, tai yra, kad būtų E, svarstoma, kaip skirstomos bus pareigybės, turiu galvoje Europos vadovų tarybos prezidento, taip pat užsienio reikalų, taip vadinamo ministro. Kal, diskusijos prasidės e, per Europos vadovų tarybą ir mes norėtume, kad mūsų nuomonės jau būtų parengtos iki prasidedant Europos vadovų tarybai, kuri vyks vėliau spalio mėnesį. Taigi tokios yra politinės priežastis ir politiniai dalykai, dėl kurių mes buvome priversti priimti tokius, o ne kitokius sprendimus. Dabar keletas bendro pobūdžio pastabų. Aišku, mes džiaugiamės Airijos referendumo rezultatais, mes e, bandėme nuspėti, kad tie rezultatai bus teigiami, tačiau nebuvome visiškai tikri, bet dabar džiaugiamės jais. Ir reikia galvoti apie tai, kokie pasikeitimai po Lisabono sutarties įsigaliojimo įvyks bendroje užsienio saugumo politikoje. Bus e, vyriausias įsigaliotinis, kuris bus komisijos pirmininko pavaduotojas ir šiam vyriausiam e, atstovui padės dirbti ES išorės veiksmų tarnybą. Europos parlamentas, nepamirškite, nuolatos sakė, kad reikia sukurti bendrą diplomatinę tarnybą. Ir reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad Europos, su Europos parlamentu bus konsultuojamasi dėl tarnybos įsteigimo ir mes manome, kad skiriamos biudžeto lėšos, apie jas bus pranešama mums iš anksto. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį nuo pat pradžių steigiant šią išorės veiksmų tarnybą ir padėti užtikrinti jos tinkamą finansavimą. Dėl aukščiausiojo įgaliotinio, vyriausiojo įgaliotino, mes tikimės, kad tokie pasiūlymai atsiras kaip galima greičiau ir kad bus laikomasi tokių principų. A. Mes manome, laikomės nuomonės, kad tarnyba turėtų būti įsteigta nekeičiant dabartinių biudžetinių įsipareigojimų ir atitinkamai atsižvelgiant į išorės veiksmų tarnybos uždavinį padėti vyriausiajam atstovui užsienio politikos srityje tinkamai vykdyti savo pareigas. Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie visas pasiekmes ir apie tai, kad e, vyriausiasis atstovas, aukščiausias atstovas netaptų žmogumi, kuris bandytų dirbti dviejopą darbą. Išorės veiksmų tarnyba turėtų būti atsakinga ir už bendrą užsienio politiką ir bendrą saugumo ir gynybos politiką ir taip pat dirbti kartu su uh, išorės veiksmų RELEX generaliniu direktoratu. Todėl manytume, kad būtina parengti išsamų pasiūlymą dėl to, kaip išorės veiksmai ir politikos vykdymas šioje srityje dėrės su bendra institucinė sąranga. Mes taip pat manome, kad humanitarinės pagalbos klausimai turėtų sudaryti didelę dalį ES vykdomos išorės politikos ir manome, kad būtų protinga naujai tarnybai priskirti ir vystimo politikos funkcijas. Šiuo metu nemanome, kad kitos politikos sritis turėtų būti įtrauktos į tarnybos įgaliojimą, į tarnybos kompetencijų sritį. Turiu galvoje užsienio prekybą ir kai kurias kitas. Bet nebejotinai karinių ir civilinių priemonių, krizės valdymo priemonių klausimas turėtų būti patikėtas naujai tarnybo. Tai reiškia, kad nebejotinai būtina atsižvelgti ir į tam tikras ypatybės karinių priemonių a, taikymo ir civilių priemonių taikymo sistemos yra skirtingos ir jos tokios gali ir išlikti. Bet nebūtinai, bet būt, akivaizdu, kad tarnyba tikrai yra reikalinga ir turi veikti visą verčiai tam, kad būtų tinkamai vykdoma ES užsienio politiką. Mes taip pat manytume, kad vyriausias įsigaliotinis turėtų ypač kreipti dėmesį į tokius dalykus kaip tarnybos darbuotojų samdymą, kokie darbuotojai bus samdomi ir kad uh, tarnyboje turėtų dirbti ir um, tarybos, ir taip pat valstybių narių atstovai. Tam, kad tarnybai taptų tikrai profesionalia diplomatinė tarnyba, būtina samdyti žmonas, kurie yra įgudę toje srityje ir spręsti apie kandidatūras vadovaujantis profesiniais kriterijais. Tie, kurie atkeliaus iš komisijos ir tarybos turėtų atlikti lygiai tokius pačius uždavinius, visi turėtų dirbti vienodomis teisėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra komandiruojami dirbti į tarnybą, ar yra laikinai samdomi ir dirba pagal laikinos samdos sutartis gal kam nors pasirodys tai smulkmina, tačiau mes manoma, kad šie dalykai yra absoliučiai būtini, jeigu mes norime užtikrinti sklandų tarnybos darbą. Visi žmonės dirbant, dirbsantis tarnyboje turi dirbti vienodomis sąlygomis ir jiem turi, jiem turi būti atlyginama remiantis tais pačiais principais. Neturi būti konkurencijos šioje srityje, nes ta konkurencija neabejotinai gali sukelti neigiamas pasiekmes. Kitas dalykas esprit de cœur sukūrimas ir uh, profesinės kvalifikacijos kelimas yra labai svarbus dalykai, norint pasiekti kuriamos tarnybos tikslą. Tai yra sukurti stiprią diplomatinę tarnybą ES lygių, kuri naudojasi visų valstybių narių pasiekimais diplomatijos srityje. Todėl nebejotinai reikės kurti bendrą mokymo programą, mokymo centrą ir galima pasinaudoti jau dabar egzistuojančiais mokymo centrais, kuriant, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip Europos diplomatijos akademija. Dar vienas dalykas Europos Sąjungos delegacijos. Mes manome, kad jos turi sudaryti neatsiejama Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnybos dalį ir ES delegacijos turėtų būti inkorporuojamos į tarnybos struktūrą, o administracinių požiūrių priklausyti komisijai. Todėl mes siūlome, kad dabartinė komisijos delegacijų sistema būtų pertvarkyta į ES delegacijų sistemą, bet tos delegacijos turi išlikti administracinių požiūrių Europos komisijos sąrangoje. Jeigu joms vadovaus ir nurodymus duos vyriausiasis specialusis įgaliotinis. Taip pat manome, kad tas aukščiausias už užsienio politiką atsakingas pareigūnas turėtų būti atskaitingas ir mums, parlamentui, turėtų lankytis mūsų komitete ir informuoti Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narius apie asmenys, kurie skiriami į tarnybos svarbiausias pareigybės. Ir jeigu komitetas pageidauja, komitetas turi turėti galimybę svarstyti tas kandidatūras ir dėl jų balsuoti. Be to, Mes taip pat turime turėti galimybę dalyvauti dėrybose dėl kai kurių naujų e, teisinių aspektų reglamentavimo, ypač neskelbtinos informacijos administravimo reikalų. Aš manau, kad ši tarnyba turėtų tapti puikiu papildomu dabartiniams valstybių narių diplomatiniams tarnyboms užtikrinti didesnį diplomatinių reikalų tvarkymo veiksmingumą, teikti pagalbą konsulinėms įstaigoms, ypač sprendžiant Šengeno vizų klausimus. Ir galiausiai prieinu prie klausimų, kuriuo įsiskyrė mano ir kolegos Broko nuomonės, todėl atkreipiu tai atskirai jūsų dėmesį. Ir galiausiai, mes kreipiamės į komisiją, į tarybą ir į valstybės narės, kad kitas už užsienio politiką atsakingas pareigūnas įsipareigotų aiškiai ir nedviprasmiškai kurti ES išorės veiksmų tarnybą vengiant nereikalingo pastangų dubliavimo bei lėšų švaistimo. Ir mes tikrai e, šiuo atveju norėtume priminti, kad Europos parlamentas kaip biudžeto institucija yra pasirengusi visai dalyvauti procese, e, numatyti ir pritarti fondų skirimui įvairiems tyrimams ir kad būtų laikomasi, aišku, sutartie nustatytų standartų. Kodėl aš apie tai dabar kalbu ir kodėl atkreipiu atskirai jūsų dėmesį tai? Ogi todėl, kad mums labiausiai nerima kelia tai, kad paprastai svarstant naujos tarnybos įkūrimą, šiems klausimams nepakankamas dėmesys skiriamas. Nepamirškite, komisija turi savo atstovybę, savo delegacijas, kuriuose dirba per 5000 darbuotojų. Ne visi jie yra profesionalūs diplomatai, bet vienai par kitaip jie, jų darbas persipina su išorės santykių reikalais. Ir todėl mes manytume reikėtų laipsniškai kurti ES išorės veiksmų tarnybą. Bet tokiu atveju visai manoma, jog kils konkurencija tarp ES komis, Europos komisijos delegacijų ir šios naujosios tarnybos. Ir tada bent jau tam tikrą laiką bus labai sudėtinga dirbti. Aš žinau, kad ne visos valstybės narės tam pritarė, nes yra laikomasi didžiojo sprogimo principo, Big Bang principle. Kai kurios valstybės narės mano, kad reiktų veikti laipsniškai ir pirmiausia pradėti nuo tam tikrų dalykų Ženevoje, Niujorke. Tai tik būtų keletas pavyzdžių, apie ką kalbama. Bet aš manau, kad jeigu mes eisime tokiu laipsniško tarnybos kūrimo principu, tai tada neišvengiamai atsiras konkurencija, neišvengiamai bus veiksmų dubliavimo. Ir neturėtume taip elgtis. Aš suprantu, kad tas didelio sprogimo principas, kai viskas kūriamas tai iš karto, irgi sudėtingas dalykas. Bet kitas variantas veda mus į vidaus konkurenciją, o tai dalykas, kurio mes turėtume išvengti. Ačiū visiems. Ačiū. Toliau ponas Brokas apie šią nuomonę. pirmininkė, ponė Neits, kolegos. Kaip ponė Neits ir sakė, turime būti kuklus, pagarbus Airijos rinkėjų atžvilgių. Na, taryba ir komisija apsvarstė labai daug dalykų, aišku, ir ši išorės reikalų tarnyba bus labai svarbi, e, kadangi patingas įsigaliotinis ir komisijos vicepirmininkas vadovaus šiai tarnybai, turime priminti, kad ir Europos parlamentas turės tarti savo žodį. Dėl išorės tarnybos apsispręs taryba paskyrus aukščiausiai įgaliotinį po to, kai jis bus išklausytas Europos parlamente. O po to Europos parlamentas turi pasilikti galimybę nustatyti savo patvirtinimo rengimo procedūrą ir tokiu pagrindu dėrėsimės su komisija. Jeigu trys, tam, kad trys institucijos sutartų, turi būti, būti tam tikri kompromisai. Tačiau aš pritariu ponios Neits pozicijai, pagal kurią ši išorės reikalų tarnyba turėtų būti komisijos struktūroje. Kaip jau mes esame nut argumentą plenarinėje sesijoje. Pagal sutartį išras e, reikalų tarnyba yra sui generis, sui generis, tai yra, ji nėra autonomiškas darinys ir tai nėra agentūra, negalima jos lyginti su e, maisto saugos e, agentūra, su visomis biudžeto ir tikrinimo pasiekmėmis. išorės e, santykių srityje įvairios institucijos turi skirtingas galias, pavyzdžiui, taryba, tarybos galios e, saugumo ir gynybos srityje. Taigi ypatingasis e, įgaliotinis atstovaus taryba saugumo ir gynybos srityje. Pone Neits kalbėjo apie darbuotojų klausimus, nacionalinių ekspertų klausimą, apie tai, kad jie turėtų būti traktuojami skirtingai negu komisijos darbuotojai. Taigi bus darbuotojai iš trijų e, šaltinių - tarybos, valstybių narių ir komisijos. Na ir, ir visa tai, visos tarnybos dvasios kūrimas, esprit de corps, kūrimas turėtų susilaukti mūsų pritarimo, atsižvelgiant į tai, kokia iki šiol buvo užsienio reikalų ir konstitucinių reikalų komitetų nuomonė. Manau, kad ponė Neits svariai prisidėjo prie parlamento pozicijos rengimo ir manau, kad daug kas mūsų turėtų tam pritarti, nes neturėtume palikti kitoms institucijams spręsti šių reikalų. Todėl būčiau dėkingas, jeigu šis komitetas, kaip sakė pane Neits, galėtų greitai parengti šį dokumentą, nes tai yra šio komiteto interesas. Labai svarbu, ar mes ateitie dalyvausime šiame darbe ar ne, ar mes turėsime galimybę pasisakyti skiriant ypatingai įgaliotinį ir nuolat stebėti išorės e, veiksmų tarnybos darbą. Ar ne? Išorės santykių programos neturėtų de facto tapti tarp vyriausybinės. Taigi, parlamento priežiūra yra labai svarbu. Ar tokia priežiūra ateityje egzistuos? ar mes galėsime kartu su komisija tvirtinti įvairius dalykus. Kaip, jis, kaip kiek matau, gerbiamas narys iš kairiosios salės pusės išėjo, galbūt dėl to, kad pradėjome jau rimtai dirbti. Tačiau atsakydamas į tai, ką jis sakė, galiu pabrėžti, kad neturėtume e, įsivelti į tušias kalbas. Konstituciniai teismai yra nutarę, kad būtent nacionalinės valstybės lemia, e, kaip kokios karinės, kokiose karinėse operacijose yra dalyvaujama. Ir, pavyzdžiui, mano šalies atžvilgių tai Bundestagas sprendžia toks klausimais ir neįmanoma tokių veiksmų sankcionuoti be parlamentų dalyvavimo. Taigi, skiriant karinės pajėgas, turi pasisakyti parlamentai. Žinoma, Europos parlamentas turi pasisakyti, primant biudžeto klausimus ir turėt, neturėtume leisti nustatyti kaip nors kitaip, nes vis dar išgirstame tokių melų netgi airijos kampanijos metu. Ir negalima leisti, kad piliečiams būtų meluojama. Vien tik dėl to, kad kairieji turi tam tikras tradicijas. Ir žinoma, Vokietijos kairieji tikrai neturi mūsų ko pamokyti demokratijos klausimais. Ačiū. Toliau panas Vigeninas. Ne, pono Vigenino ne, ne, nėra. Toliau panas Kovačiavas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponai Neits ir ponui Brokui. Dabar man tapo aiškiau, kokia yra mūsų pozicija. Taigi, šios nuomonės pagrindų mes mm, diskutuosime su komisija ir taryba dėl būsimosios ES diplomatinės tarnybos. Norėčiau pasisakyti trimis klausimais. Norėčiau, kad būtų daugiau kalbama apie tarnybos darbų apimti, kokia bus jos kompetencija ir teisinės statusas. Taigi buvo kalbama apie tai, kad ir vystimo politika turėtų būti šios tarnybos kompetencijoje. Taip pat plėta, plėtra, humanitarinė pagalba ir prekybos politika taip pat neturėtų patekti į jų kompetenciją. Tačiau mes dar laukiame ypatingo įgaliotinio pasiūlymo apie tai, kaip siūlom organizuoti darbą. Kodėlgi mes nepatikėme savo nuomonėmis? Manau, kad plėtros ir prekybos politika neturėtų būti diplomatinės tarnybos kompetencijoje. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra diplomatinės tarnybos teisinis statusas. Manau, kad tai turėtų būti arba agentūra, arba ES institucija, kuri turėtų daugiau finansinės autonomijos. Aišku, aš pripažįstu, kad tai, tai turėtų būti veiksminga agentūra veikti veiksmingai išlaidų prasme. Ir nežinau, kaip būtų geriau, ar įkurti tai kaip ES institucija ar kaip agentūra. Ir trečia pastaba susijusi su nuomonės penktos straipsnio D punktų dėl nepakankamo, e, dėl, dėl darbuotojų parinkimo. Aišku, kad procedūros turi būti skaidrios e, ir pagristos biudžeto institucijos nustatytomis gairėmis. Turėtų būti bendras darbuotojų įdarbinimo komitetą, kuris nustatytų taisyklės ir procedūras, kurio, dėl kurių būtų sutarta tarp institucijų ir valstybių narių dėl darbuotojų parinkimo kriterijų. Manau, kad čia galėtume papildyti kad reikia laikytis ne tik tinkamo geografinio, bet ir demografinio balanso. Ir turėtume įtraukti tuos pačius kriterijus, kaip ir Europos parlamentui, tai yra digresnio proporcingumo kriterijų. Tokios būtų mano trys pastabos ir matau, kad turime dar vieną dieną pateikti pakeitimams ir aš juos pateiksiu. Ačiū. Ačiū. Turiu dar septynis žmonės sąraše, kadangi turime baigti darbą pusę pirmos, tai kiekvienas gauna po dvi minutės. Prašom laikytis skirto laiko, kad visi galėtų pasisakyti. Grinai iš mandagumo. Ponas Severinas. Ačiū. Jeigu turime bendrų interesų, turime turėti ir bendrą politiką. Man atrodo, kad bendrų interesų turi, turime ir bendrą politiką užsienio politika yra šių bendrų interesų sintezė. Problema yra ta, kad kol kas neturime bendros užsienio politikos, bendros ES užsienio politikos. Tačiau priimdami Lisabonos sutartį mes norime bent turėti tam tikrą institucinę sanglaudą, kalbėdami apie savo išorės veiksmus. O tam, kad būtume vieningi, turime sukurti tokią išorės veiksmų tarnybą, kuri galės būti veiksminga tik tada, jeigu ji bus įtraukta į komisijos struktūrą, jeigu tik tai mes galėsime jos biudžetą kontroliuoti ir jeigu parlamentas galės prižiūrėti jos darbą. Ir jeigu ši tarnyba apims visus veiksmus susijusius su išorės veiksmai. Tai yra E, pagal, vystamoji pagalba, tarptautinė priekyba, taip pat ir kitas sritis, kurios turi tam tikrą išorės dimensiją. Todėl aš manau, kad Elmaro Broko pranešimas, tą patį sakiau ir konstitucinių reikalų komitete, yra geras pranešimas. Ir Žinoma, dar turime iki balsavimo padirbėti ir numatyti galbūt numatyti galimybės ir laipsniškam, ir netidėliotinam sprendimui, kuriant šią tarnybą. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, svarbiausia yra ne pranešimo turinys, o laikas. Turime pateikti nuomonę prieš tai, kai taryba pradės spręsti šios klausimus. Po to turėsime kitą galimybę analizuoti ir tarybos nuomonę ir ją pakeisti. Tačiau dabar svarbu pritarti šiems, šiam pranešimui, nepatekiant per daug pakeitimų, patvirtinti jį greitai, kad taryba jau turėtų šį pranešimą prieš savo akis, kaip pradės e, svarstyti šios klausimus. Galer. Ja, vielen Dank. Ähm, ich... Ponas Galeris. Der Kollegin Neitz-Oetebrück ähm, und möchte auf einige Ačiū. Aš palaikau kolegų Neis ir Bruk e, pozicijas. Norėčiau dar sugrįžti prie vieno dalyko. Dirbau vystimosi komitete ir todėl sakau, kad labai svarbu yra vystimosi politiką įtraukti į diplomatinės tarnybos sritį. Turime mes tik tai vieną e, politikos kryptį santykiuose su trečiosiomis šalimis, viskas yra apimta į vieną sritį. Toliau. Šeštasis klausimas. Kolega sakė, kad turime kalbėti ir apie personalo klausimus. Atrodo, kad visi ES išorėje atstovaujantis pareigūnai turi uh, pereiti per šį komitetą. Jeigu, tarkime, kažkuris tai asmuo mums netrodo tinkamas, nepakankamai užtikrintai dirbantis, tai reikėtų galbūt čia įsikišti. Toliau, kaip ir dėl penkto A, čia reikia, kad tai priklausytų e, komisijos įgaliojimams. Išorės veiksmų tarnyba turi turėti savo būstinę komisijoje, tačiau norėčiau dabar padaryti skirtumą lyginant su komisijos personalu. Komisijos personalas galės pretenduoti, aplikuoti šias darbo vietas ir jie būtų ko gero išorės santykių srities ekspertai, o ne pavyzdžiui kokios nors žemės ūkio srities ekspertai. Pirmininkas. Ačiū. Toliau žodis ponui Piotringui. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Sutinku dėl bendrųjų gairių, kurios ką tik tai buvo pristatytos. Aš parengsiu pakeitimą su, dėl kurio dar turiu su savo kolegomis, kurį turiu dar tai aptarti, penktajame G punkte reikėtų pasakyti, kad išorės veiksmų tarnyba turi užtikrinti, kad joje dirbtų Europos parlamento atstovas. Tai palengvintų ryšius su trečiųjų šalių parlamentais. Taigi mes jau nuo pat pradžių reikalaujame būti įtrauktais į šią išorės veiksmų tarnybą. Tai būtų ėjimas panašiai linkime kaip ir pono Brogo pasiūlymas, tačiau reikėtų galbūt aiškiai tai išsakyti dar kartą. Pirmininkas, ačiū. Kolega Lunaček. Ačiū. Na, apskritai, ponios Neits nuomonės projektas susilaukė plataus pritarimo, bet noriu paminėti keletą dalykų, kuriuos turėtume įtraukti į pranešimą. Pirmiausia, penktas B punktas, kuriame kalbame apie naują institucinę sąrangą bei tas sritis, kurios turėtų būti įtrauktos į tarnybos kompetenciją. Šiuo atveju, manau, reikia padaryti nuorodą į aplinkosaugą, energetiką ir taikos įtvirtinimą. Tai svarbus dalykai. Dar vienas dalykas dėl vystimosi politikos įtraukimo į kompetencijos sritį. Jūs žinote, kad visi tie, kurie dirba vystimosi politikos srityje, netaip jau teigiamai žiūri į šios politikos įtraukimą į tarnybos uždavinių sąrašą, nes jų nuomonė tokiu būdu vystimosi politikai būtų, tektų daug mažesnis dėmesys, jį būtų nustumta į šoną ir nemanau, kad tai yra teisinga. Taip pat sutinku su to, ką, ką tik sakė ponas Pöteringas. Turiu galvoje ryšius su Europos parlamentu. O dėl Europos diplomatijos akademijos, manau, kad idėja yra puikiai, bet labai svarbu, kad, jau, kad būtų visapusiškai išnaudotas dabartinis tinklas. Nereikia naujų institucijų. Jau vien šios tarnybos kūrimas bus sudėtingas procesas, nes labai daugelis dar galvoja tik nacionalinių užsienio politikų rėmose. Bet aš asmeniškai labai ryštingai pasisakyčiau už tai, kad būtų veikiama ryštingai ir iš karto dėl tos galimos konkurencijos, apie kurią kalbėjo ponė Niec. Ir dar vienas dalykas. Man regis labai svarbu paminėti, kad samdant personalą turi būti atsižvelgta į vyrų ir moterų lygybę ir lygiaverčiai samdomi darbuotojai. Ačiū ponas Straseris. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kaip ir prašėte. Nuomonės projektas man atrodo geras, galiu jį palaikyti. Ačiū už pateiktus paaiškinimus. Ir tikrai atrodo, kad neturime daug laiko dabar. Dar norėčiau, tiesą sakant, sureaguoti į pono Pioteringo pasisakymą. Labai svarbu jau nuo pat pradžių pasakyti, kad Europos parlamentas yra šio darinio dalis. Reikia užsitikrinti, kad Europos parlamentas šioje atžvilgiu būtų remiamas. Aš palaikau tokį pasiūlymą. Na ir dar manau, kad e, turime atkur, atkreipti dėmesį į vadinamąją Europos diplomatinę kolegiją. Apie tai kalbėjo Parns Brokas. Tai galėtų būti kaip ir Europos diplomatų darinys. Na, aišku, mes čia nekurime visko nuo nulio, reikia remtis egzistuojančiais dalykais, reikia galbūt remti, skatinti ryšius tarp Europos diplomatų rengimo institucijų. į tai reikia atsižvelgti, kuriant e, būsimai, būsimai Europos diplomatų kolegiją. Pirmininkas, dabar prieš paskutinis pasisakymas, kolega Šyp. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Neits du pristatyti dokumentai bei pono Broko pranešimas rodo, kaip pasiskirsti yra mūsų ištekliai. Dabar ir atrodo, kad jie labai išsibarsti yra. Ar ateityje mes tam pritarsime, o galbūt susikoncentruosime ties Europos išorės veiksmų tarnyba. Aišku, tam reikalingi yra instituciniai susitarimai. Aukštasis įgaliotinis turės dvigubą funkciją, jis turės bandyti sutaikyti komisijos ir tarybos pozicijas. Čia pritariu ponui Pioteringui, parlamentas būtinai turi dalyvauti Europos išras veiksmų tarnybos veikloje. Norėčiau taip pat pritarti kolegai iš Bulgarijos. Reikia atsižvelgti į atstovaujamumo aspektų. Turi būti pusiausvara tarp institucijų, turi būti pusiausvara tarp valstybių narių, Būtent e, taip mes galėtume tinkamai dirbti. Reikėtų pradėti galvoti nuo to. Mano manimu, ši tarnyba galėtų remtis principu, pagal kurį Europos parlamentas teikia nuomonę dėl mus atstovaujančių asmenų. Na ir dabar paskutinis pasisakymas kolega Lorpiller. Pone Lorpiller. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbu. Esu paskutinė kalbėtoja. Manau, kad e, naudingas dalykas yra šis papildymas, tačiau štai penktajame B punkte, man atrodo, reikėtų kalbėti apie žmogaus teisės, tai yra kaip ir horizontalioji prievolė visoms ES politikoms sritims. Atrodo, kad apie tai nėra dokumente, dokumente kalbama. Taigi aš parengsiu pakeitimą šiuo klausimu. Ačiū. Pirmininkas. Prieš perdudamas žodį pranešėjai dėl išvadų, noriu pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra ketvirtadienis 12 valanda, vidurdienis. Angliškai turi būti pakeitimai pateikti. Pone pirmininkė, noriu visiems kolegoms padėkoti už jų mintis, indėlį į šią diskusiją. Iš tiesų, regas susilaukiau didžiulio pritarimo dėl nuomonės projektų, dėl to, kaip reikėtų dirbti toliau, kad reikėtų suartinti pozicijas mūsų pranešimų ir pono Broko, tada parlamentą balsas būtų dar stipresnis. Ar sugebėsime surasti bendrų sąlyčio taškų dėl tarnybos kūrimo proceso pobūdžio, tai čia dar kitas klausimas, bet aš manau, kad reikalinga viską gerai suplanuoti. Ir planuojant, nepamiršti ir ambicingų tikslų. Nes tie ambicingi tikslai bus tarsi kelio gairės, kurios ves mus į priekį, o tada jau bus galima ambicingą planą parengus jį laipsniškai įgyvendinti. Aš manau, kad visada galima svarstyti, kaip suartinti mūsų pozicijas ir požiūrus. Bet nesutinku dėl vieno dalyko, kurį paminėjo ponas Kovačikas. Aš nemanau, kad ši tarnyba turėtų būti ES agentūra, ar atskira apskritai institucija. Aš manau, būtų labai sudėtinga užtikrinti tokiu atveju tinkamą, nuolatos vykdomą parlamento priežiūros funkciją. Nebijotinai. Geografinio pusiausvėros tinkamo atstovavimo geografinių požiūrių dalykai yra labai sudėtingi. Nebijotinai mes turime siekti to, tačiau manau, kad čia jau bus sudėtinga užtikrinti principo, geografinio principo laikymasi. Ir dėl geografinės pusiausvėros galėtume arba pateikti atskirą pakeitimą. Galėčiau pritarti ir Hanso Pöteringo pateiktam pasiūlymui, taip kaip jis jį tą pasiūlymą suformulavo ir sutinku, kad labai svarbu užtikrinti, kad Europos naujoji išorės reikalų tarnyba glaudžiai bendradarbiautų su parlamento atitinkamomis delegacijomis. Aš manau, kad ir jūs tą turėjote galvoje, kad um, parlamentai būtų tinkamai atstovaujama. Reikia pažymėti, kad delegacijos ir išorės reikalų tarnyba turi nuo pat pradžių suvokti, jog Europos parlamentas yra institucija, su kuria privalu kalbėtis ir jos vaidmuo didelis. Na ir pagalvosime apie žmogaus teisų apsaugos pakeitimą Nebijotinai tai yra horizontalusis klausimas ir tikiu, kad jūsų teikiamo pakeitimo dėl žmogaus teisų aspekto formuluotė bus primtina. O šiaip dėkoju visiems už kantrybę. Labai ačiū Jums, ponė Neis, už atliktą darbą. Kolegos, nepamirškite, kad e, posėdis tęsiasi šiandien po pietų. Ir ypač svarbu, kad balsuosime dėl sah, e, kandidatų gauti Sakaro premiją. Pirmininkas padėkoja vertėjams ir uždaro. Baigia posėdį.